Es ir Kinijos prekybos santykiai rinkos ekonomikos statusas. Pirmiausia, kalbės profesorius Langė, autorius klausimo. Pone pirmininkė, gerbimo komisijos narė, mėly kolegos. Be jokios abejonės, Kinija yra svarbi mūsų prekybos partnerė ir daugybė darbo vietų Europos Sąjungoje yra sukūrama dėl prekybinių ryšių su Kinija. Todėl klausimas, kurį aptarsime, yra labai opus. Kaip žinote, Kinija padariusi nemažą pažangą 2001 metais prisijungė prie PPO, su, pasirašė laisvosios prekybos e, protokolą ir iš esmės laikėsi jo nuostatų. Protokole yra 15 skyrius kuriame numatytas 15 metų pereinamasis laikotarpis prisiderinti prie antidempingo e, nuostatų, kainų tam tikrų, for, kainų formavimo tam tikrų aspektų ir taip toliau. Kaip tik tas 15 metų laikotarpis netrukus pasibaigs, todėl turėtumėm apgalvoti kai kurios klausimus. mūsų antidempingo e, nuostatos iš esmės labai glaudžiai susijusios su Kinija, nes daugybė procedūrų pradėtų dėl, anti, dėl dempingo yra pradėtos dėl Kinijos veiksmų. Nes ten yra vykdomos, vykdomos subsidijų politika, tokiu būdu formuojamos kainos, joms daroma įtaka ir taip toliau panašiai. Taigi, kai dabar gruodžio mėnesį tas perinamasis laikotarpis baigsis ir, ir ateis metas um, pasakyti, ar Kinijai galime suteikti rinkos ekonomikos statusą, kaip pasielgsime. Manau, kad nelabai galime tą statusą suteikti, nes ir laiko lieka labai nedaug, toks teisinio pobūdžio procesas užtruktų ganėtinai ilgiau ir taryba iš tikrųjų dar turi kai ką tarpusavėje sutarti, todėl įdomu, kur čia procesas užstrigo, kodėl nepradėtas jis anksčiau buvo. Ką galima padaryti tuomet? gal tiesiog automatiškai leisti procesams vykti, savai, vykti savaime ir suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statusą ir atsisakyti kai kurių priemonių patiems. Australija tą jau padarė, poveikis jau juntamas ir Australija negali nuo to apsiginti, todėl atmeščiau šį variantą. Kita galimybė yra tiesiog sakyti ne ir ir arba automatiškai e, pateikti skundą dėl Kinijos e, taikomos politikos PPO. Galbūt yra ir dar viena alternatyva pagalvoti apie tai, kaip toliau kalbėti apie trečiųjų šalių kainodarą ir apie jų prievalę įrodyti kad nenusižengiama nuostatoms. Taigi, man atrodo, pats laikas yra pakalbėti apie šios dalykus, kad ir po gruodžio 11 dienos ir toliau veiktų adekvatus prekybos apsaugos mechanizmas. O tai reiškia be abejo, kad reikia siekti dialogos su partneriais Kinijoje ir tas dialogas taip ar taip reikalingas jau vien dėl to, kad negalime toleruoti, jog uh, valstybinės subsidijos lemtų perprodukciją ir ta perteklinė produkcija būtų pardavinėjama, realizuojama ES rinkose ir čia keltų mm, problemas gamintojams. Taigi, man atrodo, kad reikia apie šiuos dalykus diskutuoti. Na ir Socialinis dempingas be abejo reiškia ir poveikį darbo vietoms, taigi reikia išanalizuoti, kokį poveikį visi tie trys variantai dabar mūsų tolesnių veiksmų turėtų darbo rinkai, darbo vietų skaičiui, nes juk norime, kad 20 procentų e, rodiklis BVP, e, dalį sudarantis rodiklis ir toliau išliktų. Ne visai suprantu, kai sakoma, jog 2014 metų balandį, e, kad yra pažeidžiamos nuostatos visiškai ir paskui dar vėl keliamas klausimas dėl to, ar suteikti dabar Kinijai rinkos ekonomikos statusą ar ne. Taigi norime aiškiai paklausti jūsų gerbimo komisijos narę, ką siūlote jūs, kaip įsivaizduojate tolesnius procesus ir kaip atrodys turinys jūsų pasiūlymų. Ähm, Ačiū ponui Lange. Komisijos vardu pasisakys komisijos narė Malmstra. Ačiū labai ponui Lange už suteiktą galimybę aptarti šios klausimus kartu su Europos parlamento nariais ir džiaugiuosi turėdama galimybę pateikti naujausią informaciją šiuo klausimu. Na visų pirma noriu pabrėžti, kad klausimas kyla ne dėl to, ar Kinija yra rinkos ekonomika ar ne. Ne tame yra esmė. Taip, visi suprantame, koks yra atsakymas į šį klausimą, tačiau klausimas yra toks. Ar ES turėtų pakeisti metodą susijusią su dempingo skaičiavimo metodais atliekamuose tyrimuose? Ir kaip ponas Langė sakė, baigėsi 15 metų perinamasis laikotarpis susijęs su Kinijos įstojimu į PPO ir reikia peržiūrėti antidempingo metodologijas, taip pat įtaką mūsų darbo vietoms ir pramoniai. E, antidempingas yra susijęs su 1,38 procentais e, visos veiklos vykdomos su Kinija, tačiau tai gali be abejo daryti didžiulį įtaką, kalbant apie nesažiningą praktiką, subsidijas ir taip toliau. Ir mes analizuojame visas tris opcijas, apie kurias kalbėjo ponas Langė. Tai yra nekeisti ES teisės aktų, Na ir Kinė tikisi, kad e, ES taikys PPO protokolą ir pakeis metodologiją nuo šių metų gruodžio mėnesio. Jeigu tai nebus padaryta, tai gali daryti įtaką mūsų priekybinėms, e, investiciniams e, santykiams ir sukelti naujų iššūkių taip pat. Tai tikrai turės nemažą kainą ir ES verslo atstovams. Ir tas poveikis tikrai gali būti itin didžiulis, tačiau sudėtinga kol kas tiksliai tai nuspėti, galime tik spėlioti. Tačiau tai reiškia, kad mes tarsi pažeistume e, PPO e, sąlygas ir tai turėtų ekonominę įtaką. Kalbant apie 15-ąjį Kinijos taimo protokolo skyrių, jis aiškinamas nevienodai, tačiau dažniausiai sakoma, kad bent jau kai kurios nuostatos nustos galioti. Kita alternatyva būtų išbraukti Kiniją iš nerinkos ekonomikos šalių sąrašo ir iš mūsų teisės aktų be jokių papildomų sąlygų, tačiau tai būtų ekonomiškai žalinga daugumą ES pramonės ryčių ir tiesiog politiškai nerealistiška. Kalbant apie šios opcijos galima poveikį, tai yra, ta informacija yra pateikta jums išplatintame dokumente. Ir trečia opcija - išbraukti Kiniją iš to sąrašo, tačiau numatyti tam tikras švelninamasias priemonės ir sustiprinti ES tam tikrus gynybinius mechanizmus, rinkos gynybinius mechanizmus, kad būtų išvengta iškraipimų susijusių su Kinikos ekonomikos įtaka ir taip pat išlaikyti veiksmingą antidempingo priemonę bei jos taikymą. Puikiai suprantame, kad visos šios opcijos, visos šios priemonės turės ir socialinį, ir ekonominį įtaką, tad reikia jas visas tinkamai įvertinti. Ir nepaisant to, ką pasirinksime, Tai tikimės, kad e, bus išlaikyta stipri antidempingo priemonė, taip pat bus e, gydama mūsų prekyba ir laikomasi tarptautinių įsipareigojimų. Teisinės rekomendacijos, kurios gavome, e, teigia, kad reikėtų pateikti naujus skaičiavimo antidempingo mechanizmus, kai baigsis dabartinių priemonių galiojimas. Ir apskritai e, dabartinėse teisės aktuose naudojamos tam tikros savokos gan nebėra e, pakankamai naujos. E, ir tokia yra naujausia situacija. Mes atliekame išsamų poveikio vertinimą. Tas dokumentas, kurį išplatinome jums, yra dar tik pirminis vertinimas ir be abejo esame įsipareigoję ir toliau jūs informuoti. Parengėme šį dokumentą, čia yra tam tikri preliminarūs rezultatai, tačiau tai yra tik dalis to skaidraus proceso, kurį norime um, vykdyti dalis. Dabar dėl kitų klausimų. Komisija nuolat palaiko ryšį su visomis suinteresuotomis šalimis, pramonės atstovais ir visi jie išsako savo nuomonės komisijai, kalbant apie uh, E, poveikį ES pramoniai ir užimtumui. Mes rėmėmės e, konkrečiamis metodologijomis, analizavome 52 atvejus ir tas tyrimas teigia, jog greičiausiai būtų neigiama įteka daroma užimtumui, jeigu per, būtų perita nuo dabartinės e, nerinkos ekonomikos metodologijos prie įprastinės metodologijos. Tad buvo analizuojami scenarijai ir taip pat buvo analizuojamas toks scenarijus, jeigu nebūtų taikomos jokios švelninamosios priemonės. Yra apskaičiuota, e, kad e, galėtų būti prarasta nuo 34 iki 24 tūkstančių darbo vietų. Ir tyrime nurodoma, kad e, Kitas tyrimas rodo, kad nuo 73 iki 188 tūkstančių vietų galėtų būti prarasta Europos Sąjungoje. Kitose pramonės rytise tai gali siekti netgi 210 tūkstančių darbo vietų, tai yra tikrai didžiuliai skaičiai, tačiau tai yra daug mažesni skaičiai negu teikia, teigia kiti tyrimai, pavyzdžiui, pavyzdžiui Vašingtonė įsikūręs politikos institutas. Uh, Ir kaip jau minėjau, šie tyrimai buvo atlikti netižvelgiant į galimą švelninamasias priemonės. Tačiau be abejo, turime kiek įmanoma rimčiau žvelgti į šią situaciją ir suvokti šio klausimo svarbą. Dabar dėl kitų klausimų susijusių su koordinavimu su kitomis šalimis. Be abejo, mes esame užmesgę ryšį ir su kitais partneriais, kalbamės apie tai, tačiau svarbu priminti, kad visos PPO šalis turi laikyti savo teisinių įsipareigojimų ir be abejo laikytis taisyklių. Kai kurie iš mūsų prekybinių partnerių e, net neturėjo keisti mūsų uh, savo prekybos taisyklių, neretai dažnai tai mes turime padaryti, tačiau tai reikalauja nemažai laiko. Ir pavyzdžiui, panaši situacija yra su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Tad mes esame tokioje gana unikalioje padėtyje, tačiau mes esame vienintelė šalis, kuri e, aiškiai įvardina, kad e, tai yra ne rinkos ekonomikos šalis. Na ir ką reikėtų nuspręsti, ar reikėtų pakeisti tą mūsų metodologiją. Kaip sakiau, tas sprendimas dar nėra priimtas, kol kas vertiname galimas metodologijas, bet to, jeigu nuspręstume kažką keisti, reikėtų keisti teisės aktus. Uh, Tada komisija teiktų pasiūlymą, kuris keliautų į tarybą, o tada jau į Europos parlamentą, tad jūs tikrai turėsite pilną teisę išsakyti ir savo nuomonę. Tad tokia naujausia informacija, norėjau ją jums pateikti ir mielai atsakysiu į klausimus, jeigu tokių bus. Ačiū, kad atraukite šį klausimą į darbo tvarkę. Ačiū labai komisariai. Dabar EPP vardu pasisakys e, Julija Winkler. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, gerbiama komisijos narė kalbant apie e, komercinius ES ir Kinijos sa santykius, mūsų neturėtų sustabdyti tai, kad e, Kinija neįgyvendino e, kriterijų dėl rinkos ekonomikos statuso. Yra ir susiję kiti kriterijai, pavyzdžiui, teisėti kriterijai, te, te, teisiniai kriterijai, bet to yra būtina pakeisti es teisės aktus. E, rinkos ekonomikos statusas Kinijai nebus suteiktas automatiškai, bet to šimtai tūkstančių darbo vietų e, atsiranda pavojuje. Reikia, kad komisija at, parengtų poveikio vertinimą, geopolitinis kontekstas, e, taip pat ES Kinijos strateginė partnerystė turėtų siekti daugiau bendradarbiavimo ir mažiau antagonizmo. E, teisiškai e, e solidus PPO e, pasiūlymas būt, turėtų būti parengtas dėl Kinijos statuso. Komisijos siūlomas sprendimas turėtų leisti ateityje kovoti su dempingo atvejais, jei grėsmė kiltų iš Kinijos. Taip pat e, šis procesas turėtų būti skaidrus ir įtraukti ES verslo bendryje. E, reikia skaidrių santykių, kad rinkos e, jėgos ap apspręstų, aš žinau, kad rinkos jėgos apspręstų konkurencinę padėtį, o ne e, tarptautiniai veiksniai. Ponas David Martinai, pirmininkė, jau 15 metų žinojome, kad e, sprendimą dėl e, rinkos ekonomikos statuso sutikimo Kinijai teks priimti šiais metais, nežiūrint tai komisija nieko nenuveikė ir neturi iškios strategijos. Mes pažadinome komisiją iš sąstingio ir šiandien vyks rimtos diskusijos su parlamentu, valstybėmis narėmis E, verslo atstovais, profsąjungomis, tai taip pat, taip pat Kinijos vyriausybės atstovais, kur toliau eiti. Norime gerų darbinių santykių su Kinija ir suprantame, kad Kinija atrodo, kad ji nusipelno rinkos ekonomikos statusą ir kad jis jai turėtų būti automatiškai suteiktas. Tačiau Kinija taip pat turėtų suvokti, kad 2001-aisiais mes nesitikėjome, kad 2016 Kinija taps rinkos ekonomika. Ir komisija aiškiai nepasakė, kad Kinija netapo rinkos ekonomika. Todėl automatiškai rinkos ekonomikos statuso Kinijai negalima suteikti. Negalime Kinijai leisti spręsti savo perteklinių e, pajėgumų klausimą, tą perteklinę produkciją e, visą suvežant į Europą. E, kaip pavyzdžiui su plieno pramonė. Ir turime tai kartoti ES vardu. Bandymas apsiginti nuo nesąžininkos konkurencijos nėra protekcionizmas. E, ES reikia e, prekybos apsaugos instrumento. To, tai yra būtina, mano frakcija mano, kad tai yra būtina iš anksinė sąlyga tam, kad mes pasisakytume už rinkos ekonomikos statusų suveikimą Kinijai. AKR frakcijos vardu vienam minutį, ponė Emma Clarkin kolegos. Rinkos ekonomikos statusas Kinijai yra vienas sudėtingiausių klausimus kylančių ES šiais metais. Yra daugybė susijusių aspektų, kuriuos reikia įvertinti šiuose diskusijose. Visų pirma, po parlamento teisės tarnybos nuomonės komisija turi suvokti jai tenkančius įsipareigojimus pagal BPO dėl būtinybės pakeisti antidempingo reglamentą pagal 15A Kinijos stojimo protokolo straipsnį. Kita vertus, aš puikiai suprantu šio klausimo svarbą savo šaliai. Mano šalies plieno pramonė yra ant kelių tikriausiai niekada neatsigaus. Taip yra dėl to, kad Kinijos plienas pardavinėjimas pasaulio rinkose. Todėl būtina, kad ir kokių veiksmų būtų imtasi pagal protokolą, kad ES antidempingo e, įstatymai e, galiotų ir kad užtikrintų veiksmingas procedūras rinkoje. Todėl raginu komisiją įtraukti į savo strategiją per atinančius mėnesius e, visapusišką poveikio vertinimą e, dėl antidempingo priemonių, bei taip pat įvertinti visas turimas priemonės, mūsų turimus priekybos gynybos instrumentus. Ačiū. Toliau liberalų frakcijos vardu dviems tiems Marytė Šakė. Ačiū, pirmininkė kolegos. E, demping demping, produkcijos dempingavimas Europos rinkose dempinginėmis kainomis neturėtų būti leidžiamas. E, protokolas nustoja galioti, nes jis buvo pasirašytas prieš 15 metų. Todėl mums kilantis klausimas yra, ne, ar mes manome, kad kad Kinijai gali būti suteiktas rinkos ekonomikos statusas. Svarbiausias klausimas, kaip spręsti neteisėtos priekybos atvejus, e, bendraujant su tokiu svarbiu priekybiniu partneriu. Mano frakcija mano, kad šį sudėtingą klausimą turime spręsti blaivę galvą. Kai kas jau išsakė labai emocingas nuomonės ir nori pasinaudoti šią progą dar praplėsti protekcionistinių priemonių sąrašą. Pamirštame, kad Europoje yra um, eksportuotojų ir importuotojų, kad reikia atsižvelgti įvairius interesus. Manau, kad reikia atlikti visapusišką poveikio vertinimą, teisinę analizę ir kad turime sustiprinti e, taisyklėmis grindžiamą prekybos sistemą. Ypač santykiuose su Kinėje, ypač svarbu, kad ir mes iš ES darytume taip, kaip raginame kitus daryti ir kad mūsų sprendimai būtų e, priimtini PPO kontekste. Tai reiškia, kad mums reikia veiksmingų prekybos apsaugos priemonių, kad išspręstume subsidijų, dempingo, kitų neteisėtų žingsnių klausimą, kurių imtųsi Kinija ar kitos šalis. Manau, kad mes turime šį klausimą spręsti imdamės iniciatyvos ir netikėti tų pasiūlymais, kurie mano, kad viską geriausia palikti PPO arba arbitražų išspręsti. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju vieną minutę. Al, uh... Ponas Šulcis, GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė, ponios ir ponai. Mūsų diskusijos neturėtų uh, suktis tik apie tai, ar Kinija yra rinkos ekonomika ar ne. Mes turime reguliuoti rinkos galės. Ir mums yra labai svarbu, kad minimali darbo alga Kinijoje būtų padidinta tai rūpi ir Europos investuotojams, nes situacija yra skirtinga. Ir tai daro poveikį Europai. Kaipgi mes reaguosime į dempingą? Ar mes norime išsaugoti darbo vietas ir Europoje, ir Kinijoje? Taigi, aš turiu, ponia komisarė, konkretų pasiūlymą mes turėtume peržengti PPO ribas ir peržiūrėti susitarimą su Kinija. Mes galime parengti savo pačių taisyklės ir pasirūpinti tuo, kad būtų iškirstas kelias socialiniam dempingui. Ačiū ponui Šoris, dabar ponas Butikofer. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos. Kinija nėra rinkos ekonomika. Bet Kinijos valdžia sako, kad su Kinija reikia elgtis ir ją reikia pripažinti kaip rinkos ekonomikos šalį. Ekonominė realybė yra tokia tokia ir mums buvo pažadėta, taip teigia Kinija. Tačiau klausimas yra štai koks. Ar Kinija prieš 15 metų prisimtus pažadus įvykdė? Aš nesakau, kad mums reikėtų elgtis pagal principą akis už akį. Mes negalime pripažinti šalies kaip rinkos ekonomikos tol, kol e, mūsų ekonomikai dempingas daro žalą. Ar yra tokia grėsmė? Taip, be abejo. Maždaug 3,5 milijonai darbo vietų gali nukentėti. Komisija kalba apie 250 tūkstančių. Aš manau, mums reikėtų pagalvoti, kad tai pernelyg daug darbo vietų. Labai svarbu įvykdyti visapusišką poveikio vertinimą. Ta būtina padaryti pirmos stadijos metu. Ir aš norėčiau Jums įspėti apie vieną grėsmę. Jūs, ponė komisarė, kalbėjote apie 1,38 Jeigu Kinijos pergaminimas didės, tai mes turėsime imtis tam tikro atsargumo priemonių. Europos parlamentas negali leisti prarasti darbo vietas. Mes negalime e, tiesiog susitaikyti, mes turime imtis priemonių galime taikyti veiksmingas priemonės prieš dempingą, jeigu tokių yra. Jeigu ne, tam pritarti negalime. Ačiū ponai Biutikov ir dabar FDD frakcijos vardu pusantros minutės ponas Borelį. Ačiū pirmininkė. Šių metų gruodžio 11 dieną mes sulauksime iš komisijos labai aiškios pozicijos dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai. Nekalbant apie teisinius klausimus ir tokio sprendimo poveikio darbo rinkai, reikia rasti panašią poziciją visoje Europos Sąjungoje. Mes dabar kovojame, kad sistema būtų kaip galima aiškesnė ir kad ateityje būtų galima lengviau įveikti tokius iššūkius mes turime rūpintis savo įmonių gerovę. Mes negalime pasikliauti dokumentų, kurį rengiant nebuvo atsižvelgta į stambiausias pagrindinės įmonės. Ir tai dėl to priežasties gali nukentėti darbo vietos. Europoje atėjo lemiamas momentas. Mums reikia labai aiškiai pagalvoti, kolegos. Mes turime nepamiršti, kad komisija turi rimtai dėrėtis ir Kinijai reikia pasiūsti labai aiškę žinę. Ta žinia e, turėtų būti tokia. Jie negalėtų, kad jie negalėtų atsiremti į PPO, nes mes žinome, kad Kinija darys tam tikrą spaudimą. Ačiū. Dabar vieną minutę ENF frakcijos vardu Kapel. Komisarin. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė pigus, labai smarkiai subsidijuojamas Kinijos plienas tiesiog užtvindė ES rinką ir tai yra neįmanoma ES plienų krizės akivaizdoje. Buvo prarasta daugybė darbo vietų. Praėjusiais metais komisija inicijavo 16 antidempingo procedūrų e, dėl plieno pramonės įmonių, kurias paveikė Kinijos dempingas. Beveik pusė e, su dempingu kovojančių bylų buvo susijęs su Kinija praeisiais metais. Vis dėlto šių metų gruodžio 11 dieną Kinija bus automatiškai pripažinta kaip rinkos ekonomikos valstybė. Dėl to Europos valstybėms bus dar sunkiau kovoti su atitinkamomis pasiekmėmis, kurios bus labai rimtos, ne tik kalbant apie pitieno pramonę, kuri ir taip jau kenčia dėl e, darbo vietų praradimų. Jau buvo paminėti skaičiai ir dėl to yra reikalingas visapusiškas poveikio vertinimas ir bendri jungtiniai veiksmai. Įkalbėtoja nutraukiama, nes viršijo kalbėjimo laiką. Dabar vieną minutę Kovan e, Mikel. Labai ačiū, norėčiau pagalvoti, kas atsitiks, jeigu Kinija mus pripažins kaip nerinkos ekonomika. Jeigu mes kalbėsime apie energetiką, tai reiškia, kad visos kainos yra dirbtinai sukeltos ir mes nesame rinkos ekonomika. Ir dažnai girdime, kad negalime paleisti Nord Stream e, dujotiekio. Tai čia politika viską apsprendžia. Aš norėčiau paklausti dabar tų veidmainių, kurie rūpinasi apie, ne, apie neturtingų žmonių e, gerovę, kurie galėtų pirk, pigiai, pirkti prekes, bet jūs socialistai, jūs galvojate apie kapitalistus, kurių, e, kurių kaupas, turtas kaupimas. Jeigu, pavyzdžiui, Kinija paskelbtų, kad šiais metais per kalėdas jie padovanos dovaną už 100 eurų. Ir ar mes ginsime vaikus nuo prekių iš Kinijos? Ačiū. Dabar pusantros minutės ponas Kasparį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas dalykas yra labai aiškus ir svarbus mūsų frakcijai. Mes turime užtikrinti, kad mūsų pramonė bus apsaugota nuo dempingo dėl Kinijos produktų. Taigi mes turėtume paprašyti komisijos pasižiūrėti į visas įmanomas priemonės, kurias komisija šiandien iš tikrųjų ir paminėjo. Mums yra reikalinga tikra poveikio analizė, žinoma, mes jos laukiame. Tačiau mes taip pat turime turėti tinkamus teisės aktus tam, kad galėtume išspręsti problemas, su kuriomis susidurėme pagal protokolą, nes iki šiol matėme, kad Kinija faktiškai nėra rinkos ekonomika. Taigi mes tikrai būtume dėkingi, jei daugelis sričių kovotų su tomis problemomis, kurias mums kelia Kinija. Taip pat turime kovoti tam, kad apsaugotume ES ekonomiką bei darbo vietas. Antra, norėčiau priminti visiems, kad prieš Kinijai įstojant į PPO, parlamente taip pat vyko diskusijos ir tuo metu taip pat kilo klausimas komitete ir mano kolega pasakė, jog mes turime būti visiškai tikri dėl tų taisyklių, kurių vėliau laikysimės. Ir aš tikiuosi, jog galiausiai mes užtikrinsime, kad Kinija realiai laikysis tų taisyklių, kurios buvo numatytos sustojimo sutartyje. Dėkuoju, ponė Kasparė. Dabar pusantros minutės Kolega Moska. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, jog mano frakcija yra patenkinta dėl dabar surinktų diskusijų. Daugelį mėnesių mes siekiame surenkti tokias diskusijas. Mūsų nuomonė yra labai aiški. Tai nėra susiję vien tik tai su pačiu sprendimu. Mes norime užtikrinti, kad rinkos ekonomikos statusas nebūtų skiriamas automatiškai įvairūs susiję veikėjai jau išreiškė savo nuomonės komisijai ir dabar reikėtų pasižiūrėti, koks bus rezultatas. Aš manau, jog laikas bus tinkamai išnaudotas tam, kad būtų sukurta ir parengta tinkama poveikio e, vertinimo studija. Mes Nenorime sudaryti įspūdžio, jog mes nepakankamai įvertiname visų e, informacijos šaltinių, kuriuos šiuo metu turime. Mes turime tinkamai panaudoti tuos keletą mėnesių, e, kurių prireiks sprendimo prieimimui, tačiau turime taip pat prisiminti, jog mes turėjome 15 metų. Rinkos ekonomikos statusas tikrai gali būti labai pavojingas, jeigu mes neturėsime tinkamos metodologijos, e, kaip visą tai apskaičiuoti. Būtina nustatyti tinkamus kovos su dempingu lygius. Antraip, faktiškai žlugs dabartinė kovos su dempingu infrastruktūra, kadangi Kinija šiuo metu gauna naudos iš to vienašališkai. Yra labai svarbu, kad priekyba ir konkurencija visuomet remtųsi sąžiningumo principu. Dėkoju. Pone Moska, dabar viena minutė, ponas Daltonas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atstovauju vakarų e, vidurio jungtinės karalystės e, grafystę. Ir žinoma, ar vyriausybė čia turi suvaidinti didesnį vaidmenį ekonomikoje, žinoma, tačiau mes turime su jais elgtis kaip ir su visais kitais. Jeigu mes elgsimės protekcionistiškai ir atmesime šį statusą, jie kirs atgal. Ir tai mums kainuos darbo vietas, tai taip pat atsilieps mūsų pramoniai. Kinija pasirinko žaisti pagal mūsų taisyklės. Tai buvo didžiulė sėkmė vakarams, tačiau mes turime tuo ir pasinaudoti, tačiau taip pat turime įgyveninti ir savo pačių prievolės. Uh, Mes turime pasinaudoti PPO parametrais, mes turime juos patvirtinti, o paskui turime judėti investicijų sutarties link, o vėliau laisvosios prekybos sutarties su Kinėje link. Štai kaip turime elgti su Kinėje, turime veikti drąsias prekybos taisyklės. Tačiau visų pirma, mes turime patys laikysis PPO taisyklių. Dėkoju. Ačiū. Dabar, ponė Desarnės tai labai svarbus klausimas mūsų ekonomikai, mūsų ūkiai, mūsų pramoniai, mūsų tyrimams ir mums patiems. E, ir šis sprendimas neturėtų būti priimtas kaip paskubomis. Reikia atvirų viešų diskusijų, kad išklausytume visų nuomonės. Ir čia negali būti automatizmo. Klausimas yra išsiaiškinti, ar Kinija atitinka rinkos ekonomikos reikalavimus ir mes visi tai turime nuspręsti. Ir kaip jeigu Kinija netliks reikiamų reformų, kai konkurencija nebus sąžininga, kol nebus to, mes negalėsime žaisti žaidimo vienodomis sąlygomis. Ir tuomet, ir kol, kol taip nebus, mes negalime įstudyti rinkos ekonomikos statuso. Ačiū. Now, William uh, Dartmouth, please. William Dartmouth, vieną minutę. Kinija nori rinkos ekonomikos statutą, tačiau reikia pripažinti, kad jau dabar yra geriau, didžiausias eksportuotojas prekių Europos Sąjunga. Tarp kitko, Kinijos eksportas, prekių eksportas į Europos Sąjungą yra daug didesnis negu jungtinė karalystė eksportuoja. Ir tai e, Kinija dempinguoja e, plieną jungtinės karalystės rinkoje. Dėl to dingo darbo vietos, prarado darbo vietos. Ir mm, Bikinėje karalystėje mes patiriame nuostolių ir visa pramonė patiria pavojų. Ir jeigu tik tai jungtinė karalystė pati galėtų įvesti antidempingo tarifus, taikyti juos Kinijai, bet mes atidavėme tokias galės. Jeigu mes išlaikytume tokias galės, situacija būtų kitokia. Ir e, vidurinėje, centrinėje jungtinės karalystės dalyje būtų kitokia situacija. Ir dėl to 3,5 milijardo milijono darbo vietų yra pavojuje. Tai reiškia, kad Kinė dar negali būti laikoma rinkos ekonomika. Pone David, atsakykite. Ar jūs tikrai matote, manote, kad mes kad jeigu, jeigu Britanijoje būti Europos Sąjungoje, ar mes galėtume įvesti kažkokias sankcijas Kinijai? Um, if, uh, if... Ir jeigu, ponė Martin, su didžiausia pagarba, jeigu jūs norite pasakyti ar sakote, kad ministras pirmininkas mm, yra visiškai silpnas ir neatstovauja visų žmonių interesų Europos Sąjungoje ir neatstovaus Britanijos interesų mm, dėrybose su Kinėje, tai turiu pasakyti, kad aš visiškai sutinku su savo kolega. Dabar pusantros minutės Žangliuk e, Safos. E, gerbiama komisarė, toujours est il cette charte a été signée en. mille neuf cent quarante huit ar žinote šariatą ir jungtinių tautų organizacijos iniciatyva buvo kalbama apie prekybos taisyklės ir kad šitos taisyklės padėtų užtikrinti taikos siekimą. Ir čia principas yra aiškus mokėjimų balanso lygybė ir kad nebūtų nauda vieniems, o nuostoliai kitiems. Ir leidimai, valstybės pagalbos leidimai, kai e, tai yra taikoma nepriklausomai, aišku, yra suteikiami leidimai teikti pagalbą tam tikromis sąlygomis, tačiau neleidžiamas dempingas. Yra visiškai aišku, kad dabar Kinija nėra rinkos ekonomika, ji save saugo ir ji vykdo voluntaristinę politiką, ji stengiasi vystyti savo šalį ir ji negalvoja apie kitų interesus. Mes su jie turime vykdyti e, subalansuotą prekybą ir su ta šita subalansuota prekyba turi rengti slavamo hartiją ir jie nesilaiko pusiausvyros prekiaudamas Europos Sąjungą. Mes turime rasti pagrindą naują pusiausvyrą ir turime vykdyti tinkamą prekybą su Kinija. Ir turime renkt, remtis jungtinių tautų principais, o ne PPO. Merci. Dėkoju. O dabar pusantros minutės e, ponė Salvatore Čikų. Prezident. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš manau, kad mes visi žinome faktus apie Kiniją ir nepaisant padarytos pažangos, ekonominė prasme, vis dėlto Kinija dar ne, nepasiekė tinkamo lygio įvairiose sritise. Ir visų pirma, trūksta skaidrumo ir e, netinkama e, politika, prekybos politika su kitomis šalimis ir tiesiog trūksta intelektinės nusavybės teisų apsaugos, taigi klausimas yra esminis, ar dabar galime suteikti rinkos ekonomikos statusą Kinijai. Kai mes pažiūrėkime, kas bus, jeigu į Kiniją nepatektų į PPO, jeigu jai nebūtų suteiktas toks pripažinimas. Tai, aišku, išprovokuotų labai uh, aukštą darbo vietų praradimai pramonėje ir sumažėtų reikalingos garantijos nuo 30 iki 50 procentų. Ir tai tikrai turėtų labai neigiamą poveikį mes turime užtikrinti, kad mūsų garantijos, kalbant apie Kiniją, būtų užtikrintos. Ir Kinija yra didžiulis prekybos partneris, tačiau labai svarbu, kad ir komisijos strategijoje būtų numatyta atitinkama apsauga, kad mūsų prekybos susitarimai padėtų pasiekti tikslą, tai yra darbo vietų išsaugojimą. Mes čia negalime leisti automatiškumą, mes negalime leisti dalinio poveikio patikrinimo, ir jeigu reikia tikrai susidurti su grė... rimta realybė, mes turime žinoti, kas atsitiks, mes turime numatyti tinkamus teisės aktus, nu, nu tai turime numatyti tinkamus tikrinimo mechanizmus, o dabar kol kas to padaryti negalima. Viktor Basinaru vienai minutiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarai, šiandien svarstama tema yra labai jautri ir reikia suprasti problemos esmę ir pasiekmes vienos ar kitos pozicijos pasiekmes. Bendradarbiavimas tarp komisijos ir, par, ir parlamento yra būtinas. Es Kinijos santykiai politiniai ir ūkio prasme yra labai svarbi abiem pusėm, bet taip pat yra ir konkurencingumas, Europos pramonės ekonomikos konkurencingumas. Aš minėjau bendradarbiavimą tarp parlamento ir komisijos, kadangi vien tik tai komisija turinti patirtį ir žino, kaip atlikti tikrinimą patikrą ir ji gali tinkamiausiai nustatyti poziciją. Ir mes, aišku, turime vengti ekonominės konfrontacijos arba karo su Kinija. Tačiau tuo pačiu metu yra būtina, kad visos priemonės būtų apsvarstytos ir taikomos praktikoje, kad išvengtume dramatiškų pasiekmių Europos pramoniai ir darbo vietoms. Tai reiškia, kad prekybos gynyba yra reikalinga. Dėkoju. Vieną minutę. Bas Belber. Dėkoju, pirmininkė. jeigu suteiksime Kinijai rinkos ekonomikos statusą, tai turės didelės pasiekmes ir mes prasim daug darbo vietų. Taigi mes ne, galim galvoti apie tokio statuso suteikimą autonomiškai ir komisija e, turi tinkamai atlikti PPO kriterijų atitikimą ir pasirinkti savo poziciją, žingsnis po žingsnio e, suteikti rinkos ekonomikos e, statusą kai kuriems e, pramonės sektoriams gali būti galimybė. Pavyzdžiui, aš manau, galime įvesti sankcijas eksportui ir užtikrinti, kad Europos įmonės galės turėtų turėti geresnį prieigą prie Kinijos rinkos. Taigi, gerbima komisarė, nenuvilkite mūsų darbuotojų ir, ir darbdavių. Ačiū. Vita Hrancova. Thank you. Dėkuoju pirmininkė, gerbime komisarė, jūs žinote, kad yra galimybė suteikti Kinijai rinkos ekonomikos statusą, bet tokios galimybės vis silpnėja ir visose e, valstybės narėse, taip pat ir Čekijoje, kaip sakėte, tai nėra teisinis klausimas, tai yra klausimas, kuris turės ekonominių pasiekmių ir aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs skiriate šiam klausimui pakankamai dėmesio. Kai kurie atvejai, kurie, kuriuos aptarėme praėjusią savaitę ir apie kuriuos kalbėjo prekybos ministrai, bus tinkamas žingsnis, tačiau žinote, kai kurios asociacijos neturi prieigos prie šitų skaičių ir turi kitų kitus duomenis. Taigi manau, kad reikėtų tinkamiau atlikti poveikio vertinimą. Aš manau, kad yra būtina parengti ir B planą B, ką sąjunga galėtų daryti, jeigu Kinija gautų šitą rinkos ekonomikos statusą ir kokiu veiksmingu priemonių galėtume imtis ir naudoti, siekdami saugoti tas šakas, kuriuose gali būti nesažininka konkurencija. Dabar uh, e, Roger Hember. Pirminkė, Kinijai negalime suteikti rinkos ekonomikos statuso šiuo metu. Kinijoje e, resursai nėra skiriami rinkai, e, kainos nėra sąžingai nustatomas rinkoje didėjai pramonės sektoriai turi vykdyti penkmečio planus. Ir e, rinkos ekonomika neleis tinkamai kovoti su dempingavimu priemonė. Plieno sektoriuje aš čia matau paralelė su energetikos politika. Čia Europos Sąjungoje e, rinkai nėra skiriami resursai e, ir, ir kainas nustato išmetimų schema, viskas yra dominuojama centrinio planavimo iš Bruselio. Taigi, ponė pirmininkė, mes neturėtume disku, diskutuoti apie Kiniją, bet mes turėtume diskutuoti, ar Europos Sąjunga pati turi, gali turėti šitą rinkos ekonomiką statusą. Dėkoju, išklausysime kolegos Prūst pusantros minutės. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, notre problème, ce sont Pone pirmininkė, pone komisarė, mūsų problema nėra susijusi vien tik tai su antidempingo skaičiavimais ar ekonomikos statusu. Iš tikrųjų labai svarbu suprasti frazės interpretavimą, kuris, ta, tos frazės, kuri yra nustatyta protokole. Bet ne. Politika turi būti aukščiau negu kad ši, šios interpretacijos. Kai mums yra sakoma, kad nesilaikoma mūsų penkių kriterijų tam, kad būtų užtikrintas rinkos ekonomikos statusas, tuomet mes, mums nėra atsakoma, kuomet kalbama, jog mes nevienodai interpretuojama 15 straipsnį, mes esame apkaltinami priekybos santykių nesilaikymu. Kinija suskaldė svarbiausią pasaulyje ekonominę valstybę, būtent Vokietiją. Tačiau mūsų vienybė turi likti mūsų stiprybė. Parenkime solidarumo paktą tam, kad išvengtume susiskaldimo. Toliau solidariai remkia mūsų įmonės, kurios kenčia dėl tokių santykių. Ir toliau solidariai veikime su jungtinėmis valstybėmis ir Japoniją tam, kad parengtume bendrasis taisyklės. Šis klausimas nėra susijęs vien tik tai su neigiamo atsakymo pareiškimu, bet būtina žinoti, kaip pareikšti šį atsakymą. Kadangi mes kalbame apie tokią svarbę priekybos politiką ir strategiją. Ja. Ponas Lainen, vieną minutę. Pone Malmstrom, negalima veikti mechaniškai ir automatiškai. Mums reikia kitos galimybės, kad susiklostytų sažiningesni santykiai tarp ES ir Kinijos. Koks yra tas kitas trečias kelias? ES klausė šį klausimą. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, plieno pramonės sektorius, labai kenčia nuo nesažiningos prekybos praktikos. Mes kalbėjome apie 1,38 procentus eksporto Ir šis skaičius yra didelis, tačiau jis gali būti dar didesnis Kinijoje. Taigi mums reikia instrumento, mums reikia priemonių rinkinio, kad būtų apsaugoti abiejų pusių interesai. Mums reikia naujo skaičiavimo metodo. Kinijos kainos yra gan neskaidrios. Taigi mums būtina tam tikra priemonė, kuri bus geresnė ir vertingesnė, nei kad turime dabar ir kuri bus pagrista PPO taisyklėmis. Ačiū. Dabar pusantros minutės. E, ponas Valensa. Veiksmai pasaulyje rodo, kad Kinija nėra visa teisė e, priekybos bendrijos narė. Kinija, su Kinija turėtų būti elgiamasi atitinkamai, kol ji patenkins penkis ES nustatytus kriterijus. Labai svarbu tinkamai reaguoti į naujai iškylančius iššūkius, pavyzdžiui, tuos, su kuriais susiduria pram, plieno pramonė ir kitos pramonės rūšis. Kinijos įmonės dominuoja ir kitose srityse, todėl ES turi gebėti reaguoti veiksmingai. Rinkos ekonomikos statuso suteikimas Kinijai reikšmingai sumažintų mūsų galimybės spręsti priekybos iškraipimo klausimus, tai turėtų žalingą poveikį Europos ekonomikai ir galiausiai mes negalėtume pateikti tokio komisijos teisėkuros pasiūlymo. Aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija turėtų pradėti oficialų poveikio vertinimą, taip pat turėtų įtraukti strateginius partnerius ir kitas suinteresuotas šalis šiam klausimui spręsti. Mums reikia nustatyti sąžiningas ir vienodas taisyklės Europos pramonės šakims. Ačiū. Jums yra pati, jums norima pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašom, užduokite klausimą. Ponas Korvinikė. Jeżeli ja... Jeigu aš pirksiu Kinijos automo, kiniško automobilių už 20 tūkstančių vietoj 40 europietiškų tūkstančių, tai 40, 20 tūkstančių man liks, kuriuos aš išteisiu mokėdamas už europietiškas prate, prekes. Na, viena pramonė šaka patirs nuostolio, kito, kitos pramonė šakos laimės. Tai jeigu mes nepirksim iš Kinijos, jeigu mes pirksim iš Kinijos, mums liks eurų. Tai ką mes darysim, mes turim ką pirkti, mes parduosim Kinį, Kinė parduoda mums, tai kuo pigiau pirksim iš jų, tai bus geriau, o ne blogiau. The... Pone Korvin Mikė, jūs jau kalbėjote ankstesnėse diskusijose, bet dabar suteikiu Jums galimybę pasisakyti, Jūs neuždavėte klausimų, Jūs tiesiog dar kartą pasisakėte. Aš tam nepritariu. Pone, Jūs galite reaguoti į kolegos pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš būtent tą ir norėjau pasakyti. Nebuvo užduotas klausimas ir visi mes žinome, kad mūsų kolega norėtų sužlugdyti ES. Jis nepalaiko jokio konstruktyvaus dialogo ir nematau jokios priežasties atsakinėti į jo pateiktą klausimą. Now, Dabar viena minutė Marija Arena. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie rinkos ekonomikos statuso automatiškumą, iš tikrųjų mes neturėtume to daryti, kadangi tai nėra rinkos ekonomikos valstybė. Ne, Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė. Toliau mes turime veiksmingai veikiančias antidempingo priemonės, kovojant su nesažininga konkurencija. Taigi Šis sprendimas neturėtų apimti atskirų pramonės šakų. Žinoma, daug buvo kalbėta apie pramonės, plieno pramonės sektorių, bet Kinija agresyviai veikia įvairių ekonomikos sričių srityje. Mes norime turėti veiksmingai veikiančias priemonės, nenorime kažkokio protekcionizmo, protekcionizmo, bet būtina užkirsti kelią nesažiningai konkurencijos politikai, kurią šiuo metu vykdo Kinėje. Dėkoju. Puiku dabar mm, ponas Vandekamp. Pone pirmininkė, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariai už išsamų pasisakymą ir jos pristatytą informaciją. Aš esu delegacijos Kinijai narys dirbu tarptautinėme priekybos komitete, taip pat kaip ir e, parlamentaras iš Niderlandų galiu pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus, kad pasaulio ekonomika vystytųsi būtų gerai, jeigu Kinija taptų tikrą rinkos ekonomikos e, valstybę. Tačiau tam reikia atliepti penkius, penkis kriterijus. Mes negalime kreiptis ir prašyti mūsų piliečių, kad jie pritartų e, saulės baterijų, pavyzdžiui, dempingavimui. Aš suprantu, kad reikia detalaus ir išsamaus įvertinimo. Aš suprantu, kad tai nėra paprasta, bet tai yra būtina. Dėkoju, ponas Šuster, vieną minutę. Pone pirmininkė, laisva priekyba veikia tik tokiu atveju, jeigu užtikrinama laisva konkurencija. Tačiau Kinija dėja to nedaro. Galime pažvelgti į dempingavimo padėtį plieno pramonėje. Yra daug įmonių visoje Europos Sąjungoje, kurios gali netekti darbuotojų, nes rinka yra stipriai iškraipyta. Jeigu Kinijai bus suteiktas rinkos ekonomikos statusas, ES bus kur kas sunkiau kovoti su tokiamis priekybos praktikomis. Kinija nėra rinkos ekonomikos šalis ir yra ženklų rodančių, kad Kinija neketina keisti e, savo subsidijavimo politikos ir valstybės planavimo politikos. Šis klausimas nėra susijęs vien tik su rinkos ekonomikos statuso suteikimu. Tai yra susiję ir su sąžininga priekyba. Kinija turi atitikti mūsų nustatytus kriterijus. Mes turime reaguoti į dempingavimą. Komisarė, aš nusivylęs dėl to, kad jūs nieko konkretaus šiandien nepasakėte, pirmininkas ponas Kelner. Ačiū norėčiau pasakyti, kad niekad negirdėjau tokios didelės paramos iš žaliųjų ir kairiųjų kaip šiandien. Mes norime apsaugoti aukštus tarifus, čia galima išsakyti savo nuomonę, tačiau klausimas yra, ar mes turime gerbti Kinijos narystę PPO organizacijoje. Kinija turi laikytis priekybos taisyklių. Mes kalbame apie galimą poveikį darbo vietoms, tačiau komisija net nepalėtė šito klausimo, peržiūrėdama antidempingo priemonės. O dab, mes paprastai reaguojame paskutinę minutę bet turime pateikti tokį pasiūlymą, kuris atitiktų taisyklės ir kuris nesukurtų konflikto, kuris būtų politiškai įgyventinamas. Ir aš norėčiau padėk, palinkėti Jums komisiją sėkmės. Dėkoju. Vieną minutę ponui Morel. Dėkuoju, pani pirmininkė, kaip sako kolega David Martin, mes turim problemų, tai yra lūkesčiai, 15 metų jau trūksta problemos sprendimas, o mes negalim, pri... nesugebėm priimti sprendimo, mes negalim skubiai priimti sprendimo, tai jau problema. Toliau turi būti vieninga e, nuomonė, bet Kinė nėra linkos ekonomika, bet negalima suprasti, kas ten vyksta ir klausimas mums iškyla ką mes norime Europai, Euro, kokią Europą mes norime ginti. Ar norime strategiškos Europos, norime Europos, kuris save saugo, ar įsivaizduojamės Europos, ar mes paskesim naivume ir aš matau kolegos, kai kurie sakė, kad taip, jeigu taip e, ar mes galim Kiniją paskatinti reformuotis, bet ar mes padarysim kažkokį, Europą kažkokiu kaimu, mes, Europą turi moky, mokėti gintis, turėti modernizuoti ekonominės gynybos priemonės, bet mes turim palaukti ir, ir aš tikiuosi, ponė, tikiuosi, ponė komisarė, jūs sutinkate, kad mes negalime Kinijai sutikti e, rinkos ekonomikos statuso. Dėkuoju, o dabar Kirtan e, Darling. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė, mes kalbame apie šį sprendimą jau 15 metų, nuo tada, kai Kinė įstojo į PPO, tačiau mūsų nacionalinės vyriausybės ignoravo prekybos apsaugos priemonės. Aš tikiuosi, jog niekas čia neteigia, jog Kinija yra rinkos ekonomikos valstybė. Tai apie kągi mes čia kalbame? Mano rinkėjai Plieno pramonės darbuotojai prarado savo darbo vietas pastaraisiais mėnesiais ir aiškiai jaučia tą žalą, kurią padarė dempingas. Taigi aš manau, jog esamų priemonių nepakanka tinkamai kovoti su Kinijos per, pertekliniais pajėgumais. Mes laukiame metų metus iš nacionalinių vyriausybių, kad jos sutartų dėl modernizacijos priemonių, kurios yra būtinos. Britanija vadovauja blokuojančiai mažumai taryboje. Ministrai verkė krokodilo ašaromis dėl mūsų plieno pramonės namuose, o užsienyje pasirašinėja pelningas sutartis su Kinijos kompanijomis ir pažeidinėja sąžiningos pasaulinės rinkos taisyklės. Tinkamos priemonės dabar privalo būti prioritetas. Ačiū. Yra klausimas jums iš jūsų kolegos pagal mėlynos kortelės principą. Ar norėtumėte atsakyti? Taip, prašom. Ačiū. Ar mano gerbiama kolegė iš Šiaurės Rytų prisijungs prie mūsų, išvengdama į tą faktą, jog didžioji dauguma mūsų eksportuotojų eksportuoja daug daugiau į Kiniją, negu kad bet kuris kitas regionas mūsų šalyje. Tačiau galbūt tai yra problemos dalis, o ne sprendimas. Ar jūs taip pat pritarsite mano susirūpinimui dėl to, jog Britanijoje mes E, šiaurės rytų regione esame tarp penkių pirmaujančių eksportuotojų į Kiniją. Ačiū, Jonatanai, už jūsų klausimą. Iš tikrųjų, manau, kad Europos Sąjunga yra sprendimo dalis, e, kalbant apie padėtį plieno sektoriuje. Ir aš manau, jog pasiūlymai e, ekonomikos srityje, kalbant apie perdirbimo tikslus, ypač metalų srityje, yra ypač veiksmingas sprendimas tokiems regionams kaip T-Side ir kitiems metalo pramonės regionams. Aš manau, jog yra labai daug, ką gali padaryti ES, bet galiausiai mums yra reikalinga sąžininga priekyba, o tai reiškia tinkamą priekybos apsaugą. Labai ačiū. Dabar vieną minutę Karolina Grasvander Heinz. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, Aš manau, jog mes visi esame įsitikinę, jog dabar Kinijai pernelyg anksti suteikti rinkos ekonomikos statusą, kadangi ji atitinka tik vieną kriterijų iš penkių tam, kad taptų rinkos ekonomikos valstybė. Vis dėlto galimas poveikis pramonės sektoriui esant dabartiniams antidempingo priemonėms bus dramatiškas. Štai kodėl, mums, štai kodėl mums yra reikalingas tinkamas tyrimas ir poveikio vertinimo tyrimas, tam, kad pamatytume mastą, e, kurį atneš nauja padėtis, ypač kalbant apie plieno sektorių. Taip pat ir kitas pramonės šakas. Mums kyla pavojus darbo vietoms. Buvo prarasta per nelik daug darbo vietų. Uh, Jei Kinija gaus rinkos ekonomikos statusą, mums reikės šiuolaikinių rinkos ekonomikos priemonių tam, kad būtų kovojama su e, Kinijos prekių subsidijavimu. Ačiū. Dabar paskutinis kalbėtojas įprastinėse diskusijose Imakulata. Ačiū. Pone pirmininkė, komisarė, mes susidurėme su sudėtinga realybė. Mes žinome, kad Kinija nori tapti rinkos ekonomikos valstybę 2016 metais. Žinoma, tai nesustabdys dempingo. Ir tai yra svarbus politinis sprendimas. Mes visi kenčiame dėl spaudimo pramonės srityje, bet pramonė pati gali tapti prekybos politika gali tapti mūsų pramonės priešų, Kinija nesilaiko taisyklių ir tai kelia grėsmę milijonams šeimų ir darbo vietui. Ir tą galima pasakyti ir apie inovatyvius sektorius, tokius kaip, pavyzdžiui, keramikos sektorius. Mano regione taip pat tai padarys didžiulę žalą. Taigi mums yra reikalingas tinkamas poveikio vertimas, mes visi to prašome ir taip pat būtina koordinuoti strategiją su partneriais. Ačiū, dabar periname prie spontaniškų pasisakymų dalies. Pone Šotarova, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Aš manau, jog komisarė girdėjo aiškę paramą komisijai rengiantis ateinantiems metams. Ir ši, šis pasirinkimas galėtų apsaugoti Europos rinką nuo Kinijos dempingo. Vis dėlto mm, man stebėtina girdėti tai, jog komisijos narė aiškiai pasakė, jog Kinija nėra rinkos ekonomika. Taip kaip kai kas iš čia kalbėjusių sakė. Ir atrodo, jog mes galime padaryti labai nedaug, kad sustabdytume uh, rinkos ekonomikos statuso suteikimą Kinijai dėl to, kad mūsų turėtas laikotarpis jau praėjo. 15 metų laikotarpis baigėsi. Tačiau kamgi buvo skirtas šis 15 metų laikotarpis, jeigu jis nebuvo panaudotas tam, kad būtų imtasi tinkamų. Pone komisijos narė, aš manau, jog tikrai būtų verta apsaugoti Europos rinkas. Labai svarbu mums pamatyti riziką, kurią kelia socialinis dempingas. Būtina imtis kitų priemonių tam, kad apsaugotume uh, E, mus nuo tokios absurdiškos padėties, kuri kiltų. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra ponė Kombilbao. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė. Ji teikia valstybinę parmą pernelyg dideliam E, sektorių skaičiui. Mūsų gamintojai tikisi kitų dalykų, o čia yra skatinamas dempingas. Ir kyla pavojus tvarioms darbo vietoms Europoje. Mes tikimės, kad Europa pasinaudos priemonėmis tam, kad apsaugotų savo pramonę. Manau, jog būtina priversti Kiniją įgyvendinti reikiamas reformas, būtina sukurti ekonominį socialinį modelį, būtina apsaugoti žmonės socialinės anglodos srityje ir kitose srityse, kurių mums reikia. Žemi atlyginimai yra tiesiog užkrečiamas reiškinys. Tai nėra tvaru. Taigi, ponė komisarė, mes norime naujų priemonių. Dėkoju, mėly kolegos. Ponas Kaputo, vieną minutę, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šios diskusijos yra pirmoji reali galimybė mums Europos parlamente surenkti realią akistatą su komisija šiuo klausimu. Mes matome, kad komisija žytėjo kaip galėdama greičiau ir mums būtina, kad dabar jį kaip galėdama greičiau parengtų tinkamą poveikio vertinimo tyrimą. Būtina jį gyvendinti tam, kad turėtume tinkamas kovos su dempingu priemonės. Norėčiau, kad komisija taip pat įsipareigotų surenkti viešasias diskusijas ir konsultacijas tam, kad būtų parengtas tinkamas teisės aktų sąrašas, tinkama struktūra. Taip pat mm, komisija išsintė informacinį pranešimą visoms valstybėms narėms, sakydama, jog čia grėsmė gali kilti 200 tūkstančių darbo vietų, jeigu Kinijai bus suteiktas rinkos ekonomikos statusas. Uh, Mes norėtume žinoti, ar yra pagrindas e, šiam skaičiui. Tačiau svarbiausia yra tai, jog Kinija yra priversta, būtų priversta įgyvendinti tinkamą įvertinimą tam, kad matytume, koksgi tai bus realus poveikis. Būtina užtikrinti, jog bus nusatyti tinkami apsaugos mechanizmai. Dėkoju. Kitas kalbėtojas. Na, ši diskusija vyksta dėl to, dėl Kinijos produktų ir kokią tai žalą padarys Europos rinkai bei Europos plieno rinkai. Žinoma, čia svarbiausia būtų kalbėti pirmiausia apie Europos rinkos transformaciją, suteikus šį statusą Kinijai. Čia mes matome, jog su tuo yra susiję visa eilė interesų. Matėme, jog Kinijoje kinai nupirko Sapor labai brangiai. Dėkoju uždėmesi. Pone Sodakula, vieną minutę, prašau. Ponas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau girdėjome šioje diskusijoje tai, kad Kinija nėra rinkos ekonomikos valstybė. Mes čia kalbame apie tai, ar galime suteikti jai rinkos ekonomikos statusą. Aš nemanau, jog galime. Taip yra dėl to, jog pirmiausia turėtume remti Kiniją, jai vystantis į tokią valstybę, kuri gerbtų žmogaus teisės, būtų demokratinė valstybė, gerbtų aplinką, saugotų ją. Tačiau dempingas, ypač plieno pramonė, yra didžiulė problema. Tačiau manau, jog čia pirmiausia turėtume užtikrinti, kad Kinija pradėtų gerbti pagrindinės vertybės ir pradėtų veikti kaip rinkos ekonomikos valstybė. Tai nereiškia, kad būti laisva, bet tai reiškia, jog mes turime turėti sąžiningos priekybos taisyklės, kurių laikytųsi Kinija. Ir aš manau, jog mes galime padėti Kinijai išsivystyti į tokią valstybę ir tuomet galėsime suteikti rinkos ekonomikos statusą, tačiau tas laikas dar netėjo. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Prieš dvi savaitės buvo pranešta, kad gali būti prarasta daugiau negu tūkstantis plieno pramonės darbo vietų. Didelė jų dalis yra mano regione. Tai bus didžiulis smūgis tiek vietos, tiek nacionaliniai ekonomikai. Mano uh, partija teikė konstruktyvius pasiūlymus tam, kad išlaikytume plieno pramonę velse. Tam yra reikalingas nedelsiant surenktas tyrimas dėl e, antidempingo ir Kinijos plienų nustatytų tarifų. Kiekvieną savaitę tonos plieno plūsta į Velsą. Žinau, kad dėl to kenčia taip pat ir kitos ekonomikos rinkos ekonomikos statusas taptų nebeįmanomų suteikti antidempingo priemonės. Dėl to aš esu griežtai nusteikusi prieš šio statuso suteikimą Kinijai. Dėkoju. Kitas kalbėtas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, anksčiau mes prašėme komisijos parengti tinkamą uh, studiją dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai poveikio, tačiau mes nenorime, kad būtų pateiktas politizuotas atsakas. Jūs kalbėjote apie 200 tūkstančių darbo vietų, kurios e, gali būti prarastos, bet kiti tyrimai kalba apie 3 milijonus e, galimų prarasti darbo vietų. Kodėlgi toks skirtumas? Aš manau, jog čia mes kalbame apie šališką požiūrį Iš tikrųjų, su visu tuo susiję daug daugiau dalykų. Mums yra reikalingi duomenys. Tinkami duomenys tam, kad gautume tinkamus rezultatus. Štai kodėl yra labai svarbu parengti tinkamus teisės aktus prieš pradedant taikyti antidempingo taisyklės. Mes neturėtume atsisakyti savo pozicijos, bet mes turėtume pakeisti antidempingo metodologi skaičiavimo metodologiją. Tai būtų tinkamas požiūris. Aš manau, jog mes turime aiškiai suprasti realius komisijos interesus. Ačiū. O dabar periname prie spontaniškų pasisakymų komisarė Melstrom. Ponės ir ponai, dėkuoju už diskusijas, mes išklausėme ir išgirdome, kokie, kokie žiniais norite pasiūsti. Mes tikrai žinote, žinome, koks sudėtingas yra šitas klausimas, visi aspektai, žinome, koks svarbus šitas klausimas kai kuriems darbo rinkos sektoriams. Nepamirškime pagrindinių priežasčių, dėl ko mes svarstam šitą klausimą. Tai yra dabartinės Kinijos e, ekonomikos rinkos iškraipimai ir ekonominė situacija blogėja Kinijoje ir e, pajėgumai daro šitą krizę dar didesnė. Ir komisijoje mes kreipiamės į Kiniją, norime, kad vyktų dialogas, imperatyviai reikalaujame, kad Kinija dalyvautų dialoge ir kad jie ne, ne, neplatintų pigaus plieno ir kad pigus plienas nepak, nepatektų į rinką. Mes svarstam šitą rinkos ekonomikos statuso klausimą. Mes tęsime diskusijas, mes stengsimės atspindėti visus aspektus, teisinius, ekonominius, socialinius aspektus. Mes esame pasirengę atlikti poveikį vertinimą, kuris apimtų įvairius sektorius ir kad jis būtų platesnis už tą preliminarų tyrimą, kuris jums buvo išplatintas. Ir tas, kuris buvo patiktas, kalba apie milijonus darbo vietų, bet, na, paprasčiausiai mokslinė prasme tai yra nepagrista, nes visa mūsų priekyba, su Kinija bus paveikta dėl antidempingo priemonių. Ir kaip sakė, 1,38 procentų prie procentų priekybos su Kinija yra paveiktas antidemiko priemonių. Tik mes turim nustatyti pusiausvyrą tarp mūsų e, pramonės saugojimo nuo Kinijos dempingo ir mes turėtume išlaikyti maksimalų darbo vietų skaičių Europoje ir taip pat laikytis tarptautinių įsipareigojimų ir užtikrinti laisvą priekybą ir investiciją, kuri atitinka mūsų bendrus interesus. Diskusijos tęsis ir mes informuosime parlamentą apie visus žingsnius šitose diskusijose. Dėkuoju. Dėkuoju.